Ποσφαιρικών. Dabar pagal darbo tvarkę prieškusi trumpą pristatymą variant pranešimo 2004 metų 38 direktyva dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės susijudėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ir dėl tos direktyvos taikymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, viena iš svarbiausių piliečių teisių, vienijančių mus visus, yra teisė laisvai judėti Europos <clears throat> Sąjungoje. Tai yra numatyta direktyvoje, kuri buvo priimta 2004 metų gruodžio mėnesį. Ten yra numatytos tam tikros sąlygos ES piliečiams ir jų šeimų nariams laisvai keliauti ES teritorijoje. Daugiau nei 8 milijonai piliečių nuo 2006 metų nusprendė paviešėti kitoje valstybėje narėje, ne jų valstybė, ir, ir jie plačiai keliavo ar persikėlė gyventi. Šios teisės į laisvą judėjimą taikymas dėja susiduria su kliūtimis, kurias daro valstybės narės, kurios pažeidžia priečių teisės ir direktyvas. Pirmiausia, kalbant apie perkelimą į nacionalinę teisę, ne visur ta direktyva buvo perkelta sklandžiai. Komisija pagal savo atliktą studiją tvirtina, kad problemų yra. Pavyzdžiui, yra pažeidžiamos ES piliečių teisės. Apie tai aš kalbu ir savo pranešime. Yra viselė administracinių kliūčių trečiųjų šalių piliečiams taikomų. Pavyzdžiui, jų prašoma atlikti tam tikras procedūras, kad jie galėtų būti įleisti į šalį. Ir kitos iškylo ir kitų kliūčių, pavyzdžiui, teisinant santykius tarp tos pačios lyties asmenų. Ir jeigu tos sąlygos netitinkamos, kartai žmonės iš vienos ar kitos šalies tiesiog turi išvykti arba yra neįleidžiami. Yra ir etninių bendruomenių, kurios nukentėjo nuo diskriminacijos dėl prasto direktyvos taikymo. Galvant apie piknaudžiavimo atvejus ir teisių pažeidimus, turime pasakyti, kad uh, privalu su tuo reiškiniu kovoti. Mūsų minėta direktyva padeda su tokiais piknaudžiavimo atvejais kovotis, padeda kovoti su sukčiavimo atvejais arba su fiktyviomis vedybomis. Svarbu bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, su Europos komisija. Pone Frasoni sutinka su mano pozicija. Aš minėjau, kad direktyvos perkelimo problemų yra, tai yra tas dalykas, kuris turi būti kuo greičiau išspręstas. Sprendimų ieškoti reikia jau dabar, tai yra pasakyta mano pranešime. Pavyzdžiui, komisija turėtų sukurti gairias direktyvos perkelimui šalių nacionalinę teisę. Viskas taptų daug aiškiau, būtų aišku, kaip traktuoti viešojo saugumo E, savoka arba kas yra lėšos pakankamos pragyventi. Galiausiai tos, lėš, tos gairės turėtų būti parengtos iki metų pabaigos. Kai kurios e, valstybės ir ES prisijungė 2004 metais ir diskriminacija tų šalių piliečių atžvilgių yra faktiškai išnykusi. Yra problemų susijusių su kitų šalių valstybėmis. Komisija turėtų reaguoti, imtis priemonių prieš tas valstybės, kurios direktyvos nuostatų nesilaiko. Veikti reikia greitai. Nereikėtų sakyti, kad, na, iš pradžių direktyvą peržiūrėkim, o paskui sušvelninsim, kur mums atrodys reikalinga, nes tokia direktyvos peržiūra nebūtų geras dalykas. Mūsų komitetas tam pritarė. Reikėtų, kad valstybės narės ir Europos komisija suprastų, kad paslaugų ir kapitalų judėjimas yra ypač svarbus dalykai, bet nemažiau svarbu yra ir laisvas asmenų judėjimas, nes be to nebus tikros ES. Aš pateikiau žodinį pakeitimą, kad nebeliktų jokių pasiteisinimų tiems, kurie nepritarė laisvam asmenų judėjimui, tačiau kurie nesutinka to pasakyti aiškiai ir atvirai. Rytoj vyks vardinis balsavimas ir aiškiai pamatysime, kas iš tiesų pritarė laisvam judėjimui be jokios diskriminacijos. Pirmininkas, ačiū. Dabar išklausysime Europos komisijos atstovo atsakymą. Pirmininkė, ponės ir ponai, ponė pranešė, norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už iš tikrųjų puikų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už konstruktyvų ir e, puikų bendradarbiavimą šio pakankamai jautriu ir svetingu klausimu. Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pamatinių ES vidaus rinkos laisvių laisvas asmenų judėjimas praktiškai yra ES ūkio konkurencingumo ir vidaus rinkos egzistavimo pagrindas. Todėl nusižengimas bendrijos teisiai šioje srityje reiškia to pačiu ir Europos pamatą sudarančių pagrindinių principų pažeidimą. Tai aš noriu aiškiai pabrėžti, todėl džiaugiuosi šiuo e, pranešimu. Komisijos priimtas pranešimas dėl 2438 EB direktyvos. E, šis pranešimas komisijos atitinkama pranešimą papildo ir tiek visos prašymo nuostatos sutampa su komisijos prašymo nuostatomis, todėl mes dabar galime susidaryti pilną vaizdą apie tai, kaip valstybėse narėse yra įgyvendinama ir taikoma direktyva ir manau, kad jau pribrendo laikas iš tikrųjų imtis veiksmų. Pranešime pabrėžiama visiškai teisingai, kad e, už direktyvą direktyvos įgyvendinimą yra atsakingos valstybės narės ir tinkama jos nuostatų taikymą. Tačiau komisija yra raginama tam tikrose sritise imtis veiksmų ir aš noriu paaiškinti, kokiose sritise komisija išvelgia šiame kontekste svarbiausius prioritetus. Komisija yra labai svarbu, kad direktyva e, visiškai pilnai ir teisingai būtų taikoma. Tai yra vienas iš svarbiausių komisijos prioritetų, jis yra pabrėžiamas 25 komisijos pranešime apie bendrijos teisės aktų taikymą ir kontrolį 2009 metais komisija imsis tolesnių veiksmų siekdama užtikrinti, kad ši direktyva be jokių išlygų būtų <clears throat> taikoma e, visoje ES teritorijoje. Per artimiausius mėnesius mes surenksime dvi šalius susitikimus su valstybėmis narėmis ir aptarsime konkrečius direktyvos nepakankamo taikymo atvejus. Jeigu nebus pasiekta pakankamai pažangos, komisija nedvėjodama imsis e, atitinkamų e, procedūrų dėl sutarties <clears throat> nuostatų pažeidimo prieš atitinkamas valstybės narės. Komisija siūlys atitinkamą pagalbą valstybės narėms siekiant direktyvą gyveninti, bus parengtos gairės e, padėsiančios gyveninti ir pritaikyti direktyvą pavyzdžiui e, tose sritise, kuriuose kalbama apie E, asmenų išsiuntimą iš šalies ir apie atitinkamus piknaudžiavimo atvejus techninių lygmenių per įvairias ekspertų grupės komisiją ir toliau šią srityje bendradarbiau su valstybėmis narėmis tam, kad e, apibrėžtų e, sudėtingiausias sritis ir galėtų <clears throat> padėti interpretuoti atitinkamas direktyvos nuostatas 23 pasiūlymas, tačiau, ponė pranešė, numato galimybę ekspertams lankytis vietose ir atlikti atitinkamą įvertinimą, bei padėti sukurti abipusę įvertinimo sistemą. Aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tokie dvišaliai patikrinimai yra vykdomi trečiojo, raipsnio, trečiojo ramščio kontekste, tačiau ne bendrijos teisės kontekste valstybių narių pasirinktos e, priemonės ir būdai, kaip įgyvendinti direktyvą, reiškia, kad tokių patikrinimų pridėtinė vertė jau iš anksto bus pakankamai ribota, nes jūs visi žinote, kad valstybės narės gali laisvai pasirinkti, kokią formą ir kokiamis priemonėmis įgyvendinti ir perkelti į savo teisės sistemą direktyvos nuostatas. Tačiau komisija ir toliau didelį dėmesį e, teiks informacijos apie direktyvą sklaidai ir parengs atinkamas gairias valstybėms narėms, taip pat pasitelks internetą informacijai skleisti, taip pat paragins valstybės narės ir teiks joms atitinkamą paramą, siekiant e, organizuoti ir vykdyti įvairias visuomenės informavimo kampanijas susijusias su šia direktyva. Taip pat noriu konstatuoti, kad komisija atsižvelgia, yra pasirengusi atsižvelgti į parlamento pranešime teikiamus pasiūlymus, noriu padėkoti už parlamento paramą ir jo pasiūlymus. E, jie padės užtikrinti, kad šis svarbi direktyva būtų tinkamai įgyvendinama, kadangi <clears throat> šią direktyvą kalbama <clears throat> apie tai, kaip privalu teisingai užtikrinti ir e, saugoti vieną iš svarbiausių uh, Europos Sąjungos integracijos principų. Ačiū. Ačiū balsavimas rytoj. Dabar ponios Lideikės klausimas su elektromagnetinės laukai susijęs susirūpinimu keliantys sveikatos klausimai. Prieš pereidama prie formos pirmininkė norėčiau pasakyti,